kad pranešu Jums, kad rytoj pradėsime posėdį 9 val. o dabar jį baigiame. Darbo tvarkę rasite internete. Visiems labos nakties.